patvirtintais. Keletas komitetų nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas pagal taisyklių 69 taisyklės C dalį, e, pirmąjį punktą. Šių e, mandatų, pranešimai apie šios mandatus yra paskelbti e, plenarinio posėdžio svetainėje ir bus įtraukti į posėdžio protokolą pagal 69, 69 taisyklę parlamento nariai arba politinės grupės gali e, paprašyti, e, kad būtų tenkinami keliami reikalavimai iki rytojaus 30 e, lapkričio 24 valandos ir paprašyti, kad dėl šių sprendimų pradėti dėrybas būtų.